Uh, Madame Valean will be in. Pane Valean atvyks po poros minučių. Envi komiteto pirmininkė netrukus ateis ir tada pradėsime. Uh, dear friends. Gerbėmiai, laukiu mūsų bendro posėdžio pradžios, nes mūsų kolegos iš aplinkos komiteto taip pat dalyvaus uh, kartu su pane Valen. Aš uh, nenorėčiau pradėti kolegų iš NV komiteto, taigi mes turėsime palaukti, atsiprašau. NV, is... Jeigu matote kažką iš NV čia, tai gerai. Taip, pasirodo, kad yra. Yra kolegų. Gal tuomet mums bus atleista, jeigu pradėsime be ponios bendra pirmininkės. Pradėkime. Procedūriniai pirmiausia klausimai, darbo tvarkos klausimai. Pirmiausia, mūsų bendro posėdžio darbo tvarkės tvirtinimas. Darbo tvarkė jūs turite. Ar būtų e, pastabų? Jeigu ne, e, tuomet ją tvirtiname ir mūsų kitos pastabos. Noriu priminti, kad posėdis yra transliuojamas internetu. E-meeting yra prieinamas visiems ITRE ir ENVI nariams, taip pat jų asistentams ir politinių frakcijų darbuotojams. Ir jie gali e, rasti ten dokumentus savo planšetėse ar nešiuojamuose kompiuteriuose. Trečias punktas mūsų darbo tvarkėje - ataskaita dėl energetikos sąjungos valdymo pranešėjai Klod Turmes iš ITRE komiteto ir Mišel Rivasi, žaliųjų frakcijos atstovė iš ENVI komiteto. Mes aptarsime šio pranešimo projektą. Pone Rivasi nedalyvauja šiame posėdėje. Bet e, Klodas yra čia, kaip visada, ir jam teks atsakomybė pristatyti pranešimą abiejų komitetų vardu. Ir dar bendros pastabos. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su abiejų komitetų nariais. Ir norėčiau padėkoti visiems už gerą bendradarbiavimą, ypač poniai Valian, kuri kol kas netvyko. Taip pat ačiū dviems bendra pranešėjams, poniai Turmens ir poniai Rivasi, kuri galbūt dalyvaus kitą kartą. Šis pranešimas bus aptartas ir patvirtintas per bendrą dviejų komitetų posėdį ir kiekvienam bendram posėdžiui yra numatoma atskira darbo tvarkė. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad abu komitetai sutarė, kad, abiems, kad visiems bendriems posėdžiams pirmininkaus abiejų komitetų pirmininkai. Dar vienas pranešimas. Šio pranešimo projekto svarstymui numatyta pusantros valandos. vyks diskusija. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui, paskui šešėlinėms pranešėjams ir porą žodžių mūsų e, posėdžio pradžiai. Švarios energijos paketas, energetikos sąjunga yra nubriežta nemažai tikslų kalbant apie energetikos sąjungą ir dabar tie tikslai turi būti pasiekti tam, kad būtų sukurta atspari ir tvirta energetikos sąjunga. Įgyvendinimo klausimai yra labai svarbus. Kaip įgyvendinti visus mūsų sprendimus? Tai yra, ko gero, svarbiausias dalykas mūsų pranešime, kur kalbama apie valdymą būtinas įgyvendinimas, laikantis subsidiarumo principų, kitų principų, priešingai e, visų ambicingų energetikos sąjungos tikslų mums nepavyks įgyvendinti. Būtent todėl šis e, pranešimas valdymo klausimais yra itin svarbus. E, svarbu taip pat pasiekti tų tikslų, kurie yra nubrėžti kitose teisės aktuose. Jų, kaip žinote, yra aštuoneri. E, ir vienas iš šių teisės aktų yra skirtas valdymui. O kiti tikslai kitose bus išdėstyti kitose septyniuose pranešimuose. Aš džiaugiuosi, kad ponas Jose Blanko Lopes ir ponas Adam Gerek taip pat dalyvauja mūsų posėdėje. Ne, paskutinis mano minėtas kolega nedalyvauja čia. Bet vis tiek džiaugiuosi, kad galime pradėti savo diskusiją. Noriu pasveikinti dabar jau aplinkos komiteto pirmininkę, mes pradėjome vos prieš porą minučių. 20 minutes, something okay. like that. Okay? Now I, I will ask um, mm, uh, Mr. Turmes. O dabar sutiksiu žodį ponui Turmes, mūsų pranešėjui, kuris pristatys savo pranešimo projektą ir taip pat uh, pristatys ponios Rivasi pranešimą. Klotai. Ačiū, Ježi. Mišel Rivazi praeitą savaitę turėjo akies operaciją ir šiandien turėjo eiti pas gydytoją. Jie jau pradėjo dirbti, rytoj jau bus darbe, bet šiandien dėja negalėjo ateiti. Kolegos, manau, kad jūs perskaitėte mūsų bendrą pranešimą. Ir beje, aš manau, kad tai yra tikrai gera nauja praktika, tai kad mes galime kartu dirbti su kolegomis iš aplinkos komiteto, nes, aišku, klimato ir energetikos politika turės būti integruota. Aš labai detaliai nekalbėsiu apie šį pasiūlymą, nes manau, kad jūs visi su juo susipažinote, galbūt tik keletas pagrindinių elementų. Aš manau, kad mums reikia anglės biudžeto. E, mes turime suprasti, kad e, turime tiek, kiek turime ir negalime visko išleisti iš karto. Ir mes e, turime stengtis sušvelninti klimato kaitą. Tam svarbu apibriežti, kur mes turime nueiti, kokie mūsų tikslai, o tikslas yra nulis. Nulis transporte, pastatuose. Ir būtina galvoti apie visas sritis - ir šildymą, ir transportą, ir panašiai. Kaip atsisakysime iškastinio kūro. Manau, kad pirminis komisijos pasiūlytas grafikas. E, pirmiausia, įgyvendinti planus iki 2030-ųjų, paskui iki 50-ųjų. Aš manau, kad toks kelias nėra produktyvus. Aš manau, kad dabar paraleliai visos vyriausybės turi galvoti apie tai, koks būtų kelias iki 2050-ųjų ir tada e, galime galvoti apie tai, ką reikia padaryti per artimiausius dešimt metų. Tikrai negerai dabar būtų galvoti tik apie dešimt metų į priekį ir tada svarstyti viziją iki 2050-ųjų. Tai nepatogu ir investuotojams. Man asmeniškai energetikos sąjunga reiškia naujų darbo vietų Europoje kūrimą, naują ekonomikos tendenciją ir naują geopolitinę situaciją. Pažiūrėkime mm, į visas įmonės, jos dabar sutinka, kad um, kažkurio metu bus pasiekta paklausos viršūnė. Ir mm, mes matome, koks yra technologijų progresas Europą, Kiniją. Indija ir kitoje pusėje dabar jau Rusija ir JAV. Ir aš manau, kad technologijų lyderiai dabar bus kiti, ne tie, kas turi didžiosius išteklius. Mes turime puikią švietimo sistemą, turime puikius inžinierius ir mes turime daugybę galimybių, bet e, mums pavyks tik tuo atveju, jeigu dirbsime kartu. Taigi mano valdymo moto yra stipresni drauge. Mes turime įtraukti taip pat ir piliečius ir tam būtina daugiau skaidrumo visame procese, bet e, kita vertus taip pat turime pripažinti, kalbėdami apie valdymą, kad mes esame per daug nutolę nuo piliečių. Mes galime mobilizuoti suinteresuotasias šalis, tuos, kurie labai suinteresuoti, bet dėja dažnai e, mes taip arogantiškai žiūrime į savo e, funkciją, kad mes iš čia galime kažkaip mobilizuoti visų pastangas, bet iš tikrųjų didžioji iniciatyva, didžioji atsakomybė teks miestams ir vietos lygmeniui. Ir komisijos pozicija tokia, kad piliečius reikia informuoti, bet iš tiesų piliečius reikia mobilizuoti, o tai įmanoma tik užmesgų strateginę partnerystę su miestais. Kalbame apie darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Vėjo jėgainės statomos ne miestų centruose, taip pat ir biomasės įrenginiai. E, matome, kad yra didžiuliai ekonominiai sunkumai kaimo zonuose ir tai yra kaimo teritorijoms didžiulė galimybė, būtent energetikos srityje. Ir todėl mums reikia pasiekti tinkamus investuotojus. Viešųjų lėšų neužteks, reikės pritraukti privačias lėšas. O jeigu norime jas pritraukti, tai turime užtikrinti tikrumą. Investuotojai nori žinoti, kas bus toliau. Turi žinoti, kad 2050-aisiais tikslas pasiekti nulį. Būtent taip jie planuos, ką, kokius veiksmus E, įgyvendinti per artimiausius dešimt metų. Taigi tikrumas investuotojams e, yra svarbu ir tam reikia tinkamai veikiančios rinkos. Aš žiūriu čia koleg kolegas į EPP, Gunarą. Manau, kad kartu su EPP mes parengsime e, ar užtikrinsime tinkamą rinkų veikimą, bet taip pat svarbus yra planavimo aspektas. Todėl, kad tarkime, reikia e, elektrinio automobilių pakrovimo stočių ir to neužtikrins vien pati rinka. Kitaip sakant, reikia institucinių gebėjimų, e, reikia tam tikro planavimo. Žiūriu į gezinę maisnę. Jeigu norime, kad ir Šiaurės jūroje būtų ošorinės jėgainės, tam taip pat reikia specialaus planavimo. Uh, Planavimas nėra toks išskirtinis komunistinis terminas. Planavimas, jeigu daromas teisingai, užtikrins investuotojų tikrumą. Ir paskutinė mano pastaba. Mes turime užtikrinti, kad europinės lėšos būtų tinkamai investuotos ir mm, infrastruktūros tinklų priemonė yra puikus pavyzdys. Dabar Baltijos valstybės mažiau priklausomos nuo Rusijos, mm, Ispanija mažiau priklausoma nuo Prancūzijos ir tiksliau geresnis ryšys tarp šių e, šalių ir panašiai. Bet dabar mums reikia kovoti su energetiniu e, skurdu rytų Europoje, mums reikia išmaniųjų pastatų, mums reikia lėšų atsinaujinančios energijos projektams. Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, kaip sumažinti išlaidas energijai. Reikia užtikrinti tokias iniciatyvas, kad būtų skatinami atsinaujinančios energijos projektai tose šalyse. Būtent to mums reikia Ir e, daug iniciatyvų turi būti gyvendinamos regioninių e, lygmenių. Ir didesni lėšų srautai į regionus ir miestus mums padės pasiekti mūsų tikslų. Taigi išlaisinkime e, europinį technologijų potencialą. Ačiū. Turėjote 10 minučių savo pasisakymui, tiksliau du pranešėjai turėjo 10 minučių, bet jūs mm, pasisakėte trumpiau. Toliau EPP šešėliniai pranešiai, ponė Delahai iš Envi komiteto ir ponas Hekmark iš ITRE komiteto. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, negalėsiu išlikti iki diskusijų pabaigos, bet mes dirbame glaudžiai su kolega Hokmarku, taigi galėsime uh, aptarti tai, kas e, vyks, kas bus išsakyta per šių dviejų komitetų Envi ir Itre posėdį. Aš puikiai supratau, ką kolega kalbėjo apie prievolės, aplinkosaugos požiūrį ir geostrateginį požiūrį, bet aš norėčiau pragmatiškesnio požiūrių ir manau, kad mes pirmiausiai turime laikytis prievolių uh, kurios e, minimos e, įsipareigojimų, kurie minimi šiame dokumente energetikos srityje. Ir mes e, turime pagalvoti, kaip apibriežti kryptis, kurios yra susijusios su energetikos klausimais. Mes turime pirmiausia laikytis Paryžiaus tarimų ir taip pat norėčiau pasakyti, kad pirmiausia šis tarimas, tai yra priemonė e, koordinuoti mūsų politiką klimato kaitos ir energetikos srityje. Ir taip pat mes galbūt neturėtume tiksliai pernelyg visko apibriežti, nes tai nėra priemonių katalogas e, jos minimos bus e, skirtingose direktyvose, kurias mes patvirtinsime. Mes turime kalbėti apie tikslus atsinaujinančios energetikos srityje, e, energetinio efektyvumo ir e, mes turime galvoti, kaip sukurti tokį skėtį. Ir reikia pagalvoti apie darbo metodą. Mes Matome, kad e, energetikos klimato srityse yra e, atitinkama situacija, kiekvienas e, vykdo savo veiklą, bet mes turime galvoti, ką mes norime kartu padaryti. Uh, ir kaip norime siekti Paryžiaus sustarimo tikslų. Mes turėtume elgtis pragmatiškai, reikia numatyti tam tikrą lankstumą, taip pat reikia nepamiršti ekonominės aplinkos kiekvienoje valstybėje narėje, nes rytuose, vakaruose, pietuose, rytuose, e, pietuose šiaurėje skiriasi visiškai situacija ir mes turime į tą įvertinti. Dėl e, apivartinių taršos leidimų norėčiau porą e, pastabų išsakyti. Tai yra priemonė, bet man atrodo, kad e, tai turėtų patekti į šį dokumentą, kol kas to nėra. Ir jeigu mes liksime pragmatiški, jeigu leisime kiekvienam, turime leisti kiekvienam pagal savo situaciją numatyti galimybę žengti į priekį. Ir taip pat nepamirškime geresnio reglamentavimo aspekto. Tai, man atrodo, labai svarbu, norint e, užtikrinti aiškumą investuotojams, kurie norėtų investuoti, finansuoti technologinį progresą. Ir mes turime laikytis savo energetikos ir klimato tikslų atitinkamai. Ir taip pat turėtume e, realistiškai nustatyti tikslus, neįti tai per nelik greitai, per nelik toli. Ir tokiu būdu mes e, žengsime teisingų kelių, siekdami savo uh, tikslų ir. Ir reikia prisiminti vieną frazę išsakytą anksčiau, kad geriau yra priešas gero dalyko. Ponas e, Hokmark. Gnas Hokmark. Jau noriu pasakyti dėl planavimo, kad planavimas nebūtinai reiškia komunistinio požiūrio. Visiškai tam pritariu, bet taip pat noriu pasakyti, kad yra labai daug skirtumų e, tarp, pavyzdžiui, požiūrį planus ir realybę. Jeigu planai tampa svarbesni už realybę, tai jau uh, bus nekas. Taigi žemėlapis tarp, e, skirtumas tarp žemėlapio ir realybės yra akivaizdus ir mes turime galvoti apie tą pusiausvyrą. Mano nuomonė svarbu yra nekalbėti apie tikslų skaičių, apie pranešimų skaičių, ne apie e, planų mastą, mechanizmą ir struktūros, kurie gali būti įdėkti kurie gali užtikrinti, kad realybė taptų energetikos sąjunga. Tai yra svarbu. Su energetikos sąjunga, jeigu pavyks užtikrinti, kad ji veiktų, mes galėsime pasiekti labai daug. Klimato tikslus, galėsime plėtoti naujas technologijas, bet Tai bus susijęs su rinka, jos plėtotė, ne su subsidijomis ar planais. Konkurencija, inovacijos atvira rinka, štai kas bus svarbiausia, turi būti svarbiausia. Mes turime sukurti struktūras, kad galėtume padėti e, bendradarbiauti ne iš viršaus į apačią, bet užtikrinti tarptautinius e, judėjimus, mainus. E, turime paremti tarpusavio jungtis. Taip pat galvoti, kaip sustiprinti naujus energetikos šaltinius. Dėl to turime galvoti pirmiausiai apie rinką. Kitaip mūsų struktūros bus sustingusios. Turime nepamiršti, kad energetikos priemonių derinys yra valstybių narių apsisprendimo dalykas, bet mes e, turime žengti prieki kartu. Yra e, Daug dalykų, kuriuos jau aptarėme šiandieną, galime e, daugą pamatyti pranešime. E, tai yra tarsi pagrindas apmąstymus, bet taip pat pagrindas diskusijoms. Jeigu kalbėsime apie pagrindinę sritį, mūsų tikslai yra daugiau ar mažiau panašus, bet mes skirtingai galvojame apie tai, kaip juos pasiekti. Man atrodo, kad reikia pasižiūrėti, e, ar realiai viskas veiks, reikia rinkos mechanizmų jungčių, reikia e, tarp valstybinės prekybos, reikia naujų energetikos išteklių, atverti rinkas ir naujų technologijų. Toks yra mūsų požiūris ir mes laukiame tolesnių diskusijų su jumis. Dėkoju. Kolega, toliau socialdemokratų e, frakcijos vardu šešėliniai E, pasisakys ponė Griffin ir ponas Corinio. Envy, neįtrė, aš gal mm, suklydau, čia užsisvajojau. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad šiandieną svarstame dokumentą, kuris labai svarbus politiniams procesams. E, reikia taip pat kalbėti apie siekį užtikrinti e, geresnį skaidrumą, e, kuriant energetikos sąjungą. Norėčiau padėkoti visiems už puikų darbą ir apie tai, kad galvojame apie Paryžiaus susitarimus. Aš dirbu su kolega, kolegė Griffin iš ITRE Aš atstovauju Envi komitetu ir mes pateikėme pakeitimų, kad būtų galima pagerinti komisijos pasiūlymą ir sustiprinti tam tikras mintis, kurios išsakytos pranešime. Teresa Griffin papildys mano pasisakymą, nes mes pateikėme bendrus pasiūlymus, bet pirma mintis yra tokia. Valstybės narės e, turi E, laikytis įsipareigojimų, privalom, turi būti privalomi numatyti įsipareigojimai valstybėms narėms, kad jos galėtų tokiu būdu prisidėti 40 e, procentų energetinio efektyvimo ir panašiai. Ir reikia priderinti tuos tikslus prie situacijos ir e, reikia užtikrinti vientisą viziją. energetijos, energetikos e, klimato tikslai e, turi būti suderinti ir reikia taip pat e, sėti tai su strategija tris, iki 30 metų. Ir reikia numatyti terminus, e, kad būtų galima taip pat palyginti mūsų pasiekimus. E, numatoma pradėti gyventi penkerių metų planą kad būtų galima užtikrinti geresnę valdyseną ir tai taip pat turi dėrėti su Paryžiaus pareigomis. Mes pateikėme taip pat pasiūlymų dėl piliečių aktyvesnio dalyvavimo gyventant planus, e, dėl didesnio skaidrumo ir e, pernamojo fondo sukūrimą remiame e, tuo metu, kai e, vyksta pereimas ir jeigu piliečiai ar įmonės nukentės nuo to perimo, tas fondas turėtų juos paremti. Mes taip pat skatiname regioninį bendarbiavimą tarp valstybių narių ir regionų ir taip pat e, kolegė Teresė Griffin e, laikosi tam tikro požiūrio, remia jį, tai yra būtinybę e, sustiprinti kovą prieš energetinį skurdą. Mes e, turime dirbti, kovoti kartu ir e, kolegė Griffin tiksliau pristatys kai kurios klausimus ir papildys mano pasisakymą. Labai ačiū, dabar žodis ponė Griffin. Dėkoju ir ši kolegos. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė Klod ir labai džiaugiuosi bendru mūsų ITRE ir ENVI komitetų darbu ir e, tikrai pritarsiu, turbūt nekeista daugam iš to, ką pasakė kolegė, kolega Karlas. Manau, kad pasiūlymas e, tikrai yra geras ir bendradarbiavimas vyko sklandžiai iki šiol. Pranešiai bando pakreipti diskusiją. E, nuo e, paprasčiausiai varnelių uždėjimo e, svarstant tam tikrą politiką e, prie dėmesio investuotojams, technologijoms. Ir mes tai remiame, mes taip pat remiame tai, kad reikia priderinti nacionalinius klimato energijos planus prie ilgalaikių strategijų. Tai leistų mums E, perkelti Paryžiaus tarimų užmojį į ES teisės aktus. Ir, kaip sakė Karlos, reikia priderinti nacionalinius privalomus tikslus prie e, siekio užtikrinti atsinaujinančius energetikos šaltinius ir taupimą. Reikia taip pat uh, E, užtikrinti skaidrumą planų ir ilgalaikių strategijų, kad piliečiai galėtų aiškiai matyti, kas yra darbas. Reikia daugiau projektų atsinaujinėms šaltiniams ir reikia e, tarptautinės perspektyvos. E, kaip kad Klodas kalbėjo, aš kaip socialistų šešienė pranešė norėčiau pasakyti, kad mes dviejose srityse pateikėme pakeitimus, kad sustiprintume tekstą. Dėl energetinio skurdo noriu pasiūlyti, kad valstybės narės apibrieštų, kas yra energetinis skurdas ir pažeidžiami vartotojai pagal ES rodiklius. Tuo pagrindu valstybės narės turėtų rinkti ir keistis informaciją apie E, ir pateikti ją energi Europos e, energetinio skurdo stebėsinos centrui. Ir valstybės narės turėtų siekti sumažinti tokių pažeidžiamų vartotojų skaičių ir parengti veiksmų planą, e, kuris leistų pasiekti tokių tikslų. Taip pat norėčiau pritarti Karlosui dėl to, kad reikia užtikrinti finansavimą perinamam laikotarpiu, reikia fondui energetinis pereimas dėje gali neigiamai paveikti tam tikrus darbuotojus bendruomenės įvairiose ES regionuose. Ši ES iniciatyva paremtų juos tuo laikotarpiu ir leistų užtikrinti tvaresnę ekonomiką. E, atsirastų projektai, kuriuos finansuotų ES, būtų darbuotojai perkvalifikuojami ir tokiu būdu bus galima plėtoti ir naują infrastruktūrą ar užtikrinti veiksmingesnį pereimą. Aš e, dirbsiu ir kaip viena iš šešėlių pranešė, aš noriu pasakyti, kad mes turime dirbti su miestais, su piliečiais ir užtikrinti, kad piliečiai būtų esmė energetikos sąjungos. Dėkoju. Ačiū, Teresa, už e, jūsų pastabas. Ann Duncan iš ACR, kuris atstovauja NVO, nėra. Evžan Tušinovski iš atsir taip pat dabar jau įtrė atstovauja. Ir jis kalbės abiejų pranešėjų vardu, taip? Ačiū, Jerži. Visų pirma, norėčiau padėkoti Klaudui už pateiktą pasiūlymą. už tai, kad jis pasirūpino, kad tikrai turėtumėm daug galimybių aptarti šį labai svarbų pranešimą su juo. Ir dar metų pradžioje reikės sutarti. Aš sutinku su pranešėjais, kad reikia supaprastinti teisėkūrinį procesą. Taip pat e, sutinku, kad būtina aptarti nacionalinių planų struktūrą ir turinį. Tie planai turi būti kuo veiksmingesni. Taip pat jie turi būti aiškus, aiškus patiems piliečiams, konkrečių valstybių narių gyventojams. Komisijos pasiūlymas pateiktas yra labai detalus ir iš esmės e, yra nemažai administracinės e, naštos susijusios su nacionaliniu planu įgyvendinimu ir supaprastinimas viso proceso būtų tikrai sveikintinas. Yra kai kas, su kuo nesutinkame, būtent e, tikslai įvardinti pranešėjo dokumente. Aš esu tikras, kad e, aptariamų klausimų šioje srityje negali būti kažkokių vienareikšmiškų tikslų. Tie tikslai turi būti susiję su kitais, su platesniu kontekstu. Ir gali atsitikti taip, kad e, tikslai įvairių sričių bus galiausiai nesuderinami. Ir dar vienas dalykas Negalime apsunkinti visos situacijos. Gali pasirodyti, kad valstybės narės turės um, ieškoti kažkokių specifinių nacionalinių sprendimų, laikytis konkrečių principų. Ir mūsų frakcijai taip pat um, galvoja apie ekonomikos ciklą ir linijinį e, rodiklį. Mes norėtume, kad būtų čia daugiau lankstumo. Kaip jau sakiau, mums nepriimtina tai, kad būtų e, kuriami ar nustatomi nauji tikslai. Tai iš tikrųjų turėtų būti daugiau valstybių narių kompetencija. Taip pat e, yra numatytas energijos e, efektyvumo tikslas 40 procentų, bet jis e, numatytas netlikus mokslinio tyrimų ir gali atsitikti taip, kad kai kurios valstybės narės to tikslo nepasieks. Taip pat yra tikslai nustatyti atsinaujinantiems šaltiniams. Tie tikslai taip pat yra pakankamai aukšti ir mes negalime su jais sutikti. Mums taip pat e, kyla klausimų susijusių su energijos mišiniu. Tai yra valstybių narių kompetencijos rytis ir mums susidaro toks įspūdis, kad pasiūlyme nėra suteikiama valstybėms narėms pakankamai sprendimo laisvės. Panašu, kad čia bandoma tiesiog primesti kai kurios sprendimus. Aš manau, kad šis pranešimas dar bus nekarta aptariamas. Aš džiaugiuosi, kad mes bendradarbiaujame šiais klausimais ir tikiuosi, kad mums pavyks rasti bendrą sprendimą. Todėl, kad šie klausimai ir ateityje bus labai svarbus ir įtakos valstybių narių ekonomiką. Ačiū už pastabas abiejų pranešė vardu. Šešis minutės buvo numatytos tam pasisakymui, o kalbėti daug trumpiau, puiku. Mm, taip pat ir Aldi panaši situacija. Gerbertian nėra, jis atstovautų Enzi Karlheinz išsitirė yra salėje. Ir nesalėje, bet ponia Maisner galės kalbėti abiejų pranešėjų vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš tikiuosi, kad aš irgi kalbėsiu trumpiau nei numatyta šešias minutės, kadangi Aldi šešėliniai E, Gerbrandė ir Ir ponia Punsit negalėjo dalyvauti posėdėje, tai aš noriu pasakyti abiejų jų nuomonę, kad mes sveikiname pasiūlymą komisijos, nes yra privalo, daug svarbių elementų, pavyzdžiui, laikini. E, šablonai reikalavimai, kad valstybės narės įtrauktų savo nacionalinius planus dėl 2000. 21-30 metų dėl energijos vartojimo efektyvumo ir energijos taupimo, mažinimo tikslų, taip pat įsipareigojimų įgyvendinimo ir atskaitomybės užtikrinimo. Tačiau vis svarbu yra, kad būtų labai tvirtas valdysenos procesas užtikrintas, kad būtų galima garantuoti tikslų pasiekimą ir teisinį tikrumą investuotojams. Tarp Tame tarpe turi būti ir rodikliai numatyti su valstybių narių indėliais ir finansiniai mechanizmai. Uh, Iš investuotojų tikrumo požiūrio taško mes norėtume pabrėžti, kad labai svarbu yra garantuoti ilgalaikę perspektyvą ir po 2020 metų, 2030 metų apie tolesnį ateitį reikia galvoti, ypač stambios infrastruktūros kontekste. Tai yra labai svarbu, nes jų gyvavimo ciklas yra labai ilgas. Na ir galiausiai privalomas e, suinteresuotų šalių dalyvavimas yra labai svarbus elementas ir mes norėtumėm jį akcentuoti. Turime užtikrinti, kad nacionaliniuose planuose m, galėtų dalyvauti suinteresuotos šalis, tiek jos priimant, tiek tvirtinant, tiek planuojant energijos priemonės. Ir mes norime kad būtų tolesnio glaudos bendarbiavimo su e, pranešiais ir šešėliniais pranešiais. Tai čia buvo nuo mūsų šešėlinių pranešėjų, dar aš norėčiau pridurti savo porą asmenių žodžių. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjų už tikrai aistringą pasisakymą. Tikrai, manau, dirbama labai gera kryptimi ir gerai, kad yra kalbama apie strateginę partnerystę su miestais, bet taip pat ir su kaimiškomis vietovėmis. Nes aš iš pradžių galvojau, gal jūs pamiršote kaimiškas vietovės, aš esu iš ten, man tai yra labai svarbu. Jūs minėjote ir darbo vietas ir taip toliau. Ir, ir tik šių, tai labai svarbu, kad ir visi žmonės pritartų tiem naujiem pasikeitinimam. Taip pat jūs paminėjote ir um, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę dėl tinklų ir transporto komitete mes turime CEF būtent dėl transporto infrastruktūros ir atsinaujančios energijos. Um, ir čia jau yra gyvenimo etapas ir aš norėčiau, kad ir dėl tinklų energetikos infrastruktūroje taip pat tas būtų, nes to tikrai labai reikia, nes, na, svajonė yra, kad būtų daugiausiai iš pietų, bet e, aišku, visur kitur saulė jau dabar turime ir ypač um, vasarą, taip pat ir vėjas, ypač, žiem, ypač šiaurėje, iš šiaurės, bet ir kitur jau dabar. Ir, ir, ir, ir žiemą tai irgi yra svarbu. Tai aš manau, kad ateitie tai labai svarbu bus apjungti, ypač žiemą, kad mm, turint omenyje, kad mes turėsime daugiau saulės e, vasarą, daugiau vėjo žiemą, kad mes galėtume apjungti tuos dalykus, suderinti, api, integruoti į bendrą e, elektros generavimą ir mes turime įtikinti žmonės, nes ypač, pažiūrėjau, Vokietija kartais mm, tinklais nesirūpinama dėl to, kad na, žmonės nenori, kad pavyzdžiui jų sodelėje būtų kažka, kaž, kažkas tai įrengta, bet iš tikrųjų reikia pasakyti, kad galvojant apie energetikos sąjungą mums reikia tų tinklų ir mums reikia kovoti už tai, kad energijos sąjunga veiktų visur. Aš manau, kad tikrai turime dirbti iš vien ir, kai, ir, ir, ir kaip pranešėjas kalbėjo savo pirminėme pasisakymė, aš esu tikra irgi, kad mes sugebėsime to pasiekti ir puikiai judėsime į priekį su energijos sąjunga ir tikiuosi, kad ją sukursime pakankamai greitai. Remark. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Dabar, kolegė e, Ferreira. Šitrė irgi nedalyvauja posėdį, bet Katažina Konečna, šiandien irgi yra šešėlinė pranešėja guoja vardu. Ar jūs e, galėtumėt kalbėti abiejų jūsų vardu? Dėkuoju, pane předsedo. E, já si dovolím omluvit pana kolegu Ferreiru. E, netroufám si mluvit za oba, byť naše stanovisko. Děkuji. Ačiū, mūsų pozicijos labai panašios. Aš kalbėsiu pasisakydama nuo savęs. 2016 lapkritį Europos komisija pateikė teisės aktų pasiūlymų paketą susijusi su energetikos sąjungos įgyvendinimu. Ir šis pasiūlymas siekia ES tikslų įgyvendinimo energetikos ir klimato kaitos srityse iki 2030 metų. Aš ne iki galo suprantu, kodėl šį dokumentą, šį pranešimą mes aptarėme kaip pirmąjį. E, pažiūrėkime, kiek problemų buvo su ETS, LULUCEF, e, kitų teisės aktų, kitų e, dokumentų rinkinių gyvendinimu. Dabar apie tai jau nebekalbame. O dabar kalbame apie energetikos sąjungą. Labai sudėtinga sritė labai sudėtingą klausimą ir daug valstybių narių nesutinka su subsidiarumo apribojimų. Jos pačios nori būti atsakingos už savo energetikos mišinį. Yra akivaizdu, kad dalis valstybių narių negali e, ar negebės laiku parengti nacionalinių planų ir vėliau tai gali tapti pagrindu vis tiek kurti kažkokį bendrą uh, grafiką. Planai turi būti parengti iki 2018 sausio, bet kol kas yra e, neaiškios kai kurios aplinkybės, pavyzdžiui, kuo baigsis dėrybos dėl ETS ar LULUCF ir panašiai. Taigi, parengti dabar tos nacionalinius planus mus neįmanoma. E, ir žinome dabar jau, kad e, nebus įmanoma laiku pabaigti dėrybų dėl ETS Dėrybos čia šio klausimu tęsis pirmininkaujant kitai valstybei nariai. LULUCF dėrybos aptarimas LULUCF taip pat atidėtas. Kol kas neaišku, kuriam laikui. Nemanome, kad pavyks įgyvendinti ES tikslų iki 2030-ųjų. Žinome, kad įvairios rytis yra teisė, LULCF ir panašiai yra susijusios ir mes norime, kad visi klausimai būtų sprendžiami aiškiai ir rame sąžinė. Kas jeigu šiandien mes patvirtinsime tokį, tikslą, kuris bus, tokį tekstą, kuris bus privalomas ir tie tikslai, dėl kurių mes galiausiai e, susidėrėsime, atrodys visai kitaip. Uh, Kol kas e, matome, kad tiesiog bandoma išsaugoti tą pateiktą teisės aktų rinkinį, išsaugoti tą pasiūlymą. E, bet e, aiškėjant naujoms detalėms, naujoms elementams, viskas taps dar sudėtingiau. Paradoksalu, kad komisija teikia direktyvos pasiūlymę, kuriame kalba apie LTS e tikslų gyvendinimo, kita vertus visi komisijos tiks, tyrimai rodo, kad um, CO2 kaina mažės. Mes turime galvoti apie tai, kaip atrodys direktyva, koks bus neigiamas poveikis. Būtina tinkamai objektyviai viską įvertinti ir ieškoti e, tinkamų sprendimų. Turime galvoti, kaip vyks toliau dekarbonizacija ES ateityje. Dabartinė e, mūsų patirtis rodo, kad e, dabartiniai užmojai yra per dideli. Ir taip pat aišku, kad dabartinė ETS e, sistema nepasiteisins, todėl kad yra didesnė pasiūla nei paklausa. Kalbant apie integruotus planus, jie turi būti nagrinėjami pirmiausia iš ETS perspektyvos, tam, kad būtų galima toliau svarstyti komisijos pasiūlymų įgyvendinimo. Bet iš tiesų pranešėjai įtraukia į savo pranešimus ne visus elementus ir aš džiaugiuosi dalyvaudama šiandien šiame posėdėje ir galėdama priminti, kad visi įvairius elementai energetikos klimato sektoriuje yra tarpusavėje susiję ir jeigu vienas kažkoks elementas neveikia, tai grūna visa sistema ir man atrodo, kad pranešėjai iki galo to nesuprato ir neįvertino. Turime pranešimą dėl energetikos sąjungos valdymo, bet bendras e, paveikslas tikrai e, yra neaiškus. Toliau bus varstomi labai svarbus dokumentai ir elementai susijęs su energetikos sąjunga ir todėl kol kas negaliu pritarti tam, kad būtų toliau deramasi dėl šio dokumento rūdienį. Manau, kad e, reikiamų tikslų uh, mes e, šiame procese nepasieksime. Dabartinis pasiūlymas yra ne iki galo parengtas, jis yra pateiktas per anksti ir pranešimas visiškai jokių problemų neišsprendžia, jis tik apsunkins tolesnės dėrybas. Ir mes iš tiesų čia prisimame per didelę riziką, ne vien iš Europos parlamento perspektyvos, bet ir kalbant apie visą Europos Sąjungą. Um, uh, FDD Dario Tamburano iš įtyrė nedalyvavo paskui, bet Pier Nikola Gadičinį iš Envi. Gal galėtų kalbėti abiejų pranešėjų vardu iš FDD. Taip. Norėčiau pasakyti, kad mūsų tai yra dar ir mano pozicija tokia pati. Tikrai džiugu, kad Envy ir Eitrė komitete mūsų pozicija vienoda. Mes galvojame, kad energetikos sąjungos valdymas susijęs su valstybių narių prievalėmis ir tikslas turi būti privalomas kiekvienai valstybė narė, ne vien tik tai visai Europos Sąjungai, nes kiekviena uh, Mm, valstybė narė turi prisimti atsakomybę už emisijas. Ir manau, kad mums reikia realaus, tikro plano, kad būtų galima perėti, atsakyti subsidijavimo iškasniam kūrui ir, ir visos valstybės narės turi prisidėti prie to norime pereiti prie energetinės sąjungos, kuri būtų paremta atsinaujančiais energijos šaltiniais, aš manau, kad tikrai turime nutraukti um, iškasnio kūro subsidijavimą. Tai yra vienintelis kelias ir tikrai negali būti tolesnio na, to pasiteisin, pas, atsakymo iš komisijos pasiteisinimo, kad valstybės narės pačios renkasi, koks turi būti jų energetinis sprendimų kompleksas. Ir mm, galvant apie skaidrumą, apie piliečių traukimą į energetikos politikos valdymą ir vietos poveikį, aš manau, kad iš tikrųjų mm, tai yra svarbiausias elementas ir manome, kad valstybės narės priv privalo priimti atitinkamus sprendimus, atsižvelgiant taip pat ir vietos bendruomenę, o ne kaip įprasta mm, tik primetinėti energetikos politikos sprendimus vietos bendruomenėms. E, tokius sprendimus, nuo kurių e, vietos bendruomenės negauna jokios naudos, o turėtų. Ir mes reikalame, kad komisija įvertintų ir metano emisijas, kad būtų pateikta strategija dėl metano išmetimų mažinimo. Tai tokios būtų mūsų mintis trumpai. Kolik. Labai ačiū kolega už jūsų pastabas. Žanluk Šefhauser iš Įtrė nedalyvavo posėdė, bet pane Dolano iš Envi atstovauja NF taip pat ir galėtų galbūt kalbėti abiejų vardu. Oh. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti bendra pranešėjams už atliktą darbą. Žinoma, aš galiu paremti reikalavimus, kad reikia priežiūros, kas numatyta pranešime, per jung, laikantis jungtinių tautų pagrindų sutarimo dėl klimato kaitos. Tačiau, kadangi amerikiečiai pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, tai aišku, mes turime būti pragmatiški ir jeigu tik ES viena veiks, tai tikrai. Mm, nepakeis bendro tarptautinio darbo visuose tarptautinėse organizacijose, kur JAV dar dirba. Ir todėl reikia kalbėti apie atsinaujančius šaltinius 2050 metų, koks yra planas, nes kyla klausimas, kas iš tikrųjų yra atsinaujantis energijos šaltiniai ir kas ne. Turiu galvojant apie makroregionį bendradarbiavimą, partnerystę, tai tuos atvejus reikia analizuoti individualiai. Ir taip pat galvojant apie, um, pavyzdžiui, vėjo jėgainių parkus ir jų tvarumą. Čia klausimų labai rimtų kyla, nes iš tikrųjų uh, energijos gamybos kaina ir paskui vėjo jėgainių parkų iš, išmontavimo kaina yra labai didelė ir todėl tokie parkai nėra tvarūs. Uh, ir be to tokie dalykai, kaip, sakykime, elektromagnetinės bangos ir telefonai telefonų, poveikis telefonams ar e, paukščiams nėra įvertintas, bet to ir e, jūrų žinduoliai bei žuvis yra išbaidomi, atbaidomi nuo krantų ir todėl, e, aišku, reikia visą tai įvertinti, bet to lygiai taip pat kaip ir tikrai labai didelę kainą vėjo jėgainių. Toliau ir m, saulės baterijos yra problematiškos, kadangi technologijos nėra ekologiškos ir yra didžiulis poveikis ir energetinė nei kainai bendrai iš tos energijos, kurį gauname per, vėjo, per um, saulės baterijas. E, toliau e, metanas irgi reikia įvertinti jo poveikį, kadangi šiltnamio efekto um, poveikis metano yra daug didesnis nei CO2. Taigi, uh, iš tikrųjų reikia vertinti visus aspektus ir, ir, ir negalima, aišku, leisti e, atsisakyti, mažinti siekius, reikia galvoti apie e, metaną, reikia galvoti apie papildomus elementus, kurie, dėl kurių mes galime tapti labiau pažeidžiami. Taigi aš manau, kad reikia labai skaidriai ir labai blaiviai pamastyti tokių nepaprastai svarbių klausimų. Much, madam. labai ačiū už jūsų išsakytas pastabas. Toliau šešėliniai pranešiai. jau visi pasisakė, bet mes turime kitų pranešimų iš švarios energetikos paketo ir dar kitų kalbėtojų, tai aš dabar perduosiu pirmininkavimą kolegė Dinai Valien, jei leisite. Na, dėkoju, kadangi diskusijos jau prasidėjusios, aš tiesiog pakviesiu visus tęsti tas diskusijas. Iš tikrųjų, kaip um, pirmininkas Buzikas pasakė, šiame pakete yra ir kitų klausimų, kurie yra nepaprastai glaudžiai susijęs su dabar svaistamu klausimu. Todėl aš prašyčiau pasisakyti ir kitus pranešės, kurie yra atsakingi, pavyzdžiui, už peržiūrėtą senojančios energijos direktyvą ir uh, pradėsiu nuo Blanko Lopes. Prašom. Dvi minutės. Gracias, prezidenta. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Turmes ir ponę Rivasi už jų atliktą darbą, bet taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vieną pastabą, kurią išgirdau. Turime rimtai žiūrėti į klimato kaitą. Anglės dekarboniza... ekonomikos dekarbonizavimas nėra pasirinkimas, tai yra prievalė. Ir todėl aš sveikinu šį pranešimą. Turime atsižvelgti į Paryžiaus susitarimą ir taip pat aš pats esu pateikęs pranešimą dėl atsinaujinančių energetikos šaltinių naudojimą. Mes apie jį kalbėsime rytoj. E, šie dokumentai vienas kitą papildo, jie leidžia mums e, sukurti tokią teisėkuros sistemą, kuri e, remtųsi privalomais tikslais visose valstybėse narėse. Valstybės narės turi įsipareigoti pasiekti konkrečių tikslų pagal direktyvą. Mm, turi būti skatinamas valstybių narių įsipareigojimas siekti tam tikrų tikslų ir įvairių priemonių įgyvendinimas. Turime galvoti taip pat apie mokslinio tyrimų ir inovacijų finansavimą ir tikslų pasaulinių e, lygmenių pasiekimą. Manau, kad tikslai turi būti dar ambicingesni nei siūlo komisija. Ir e, rytoj svarstysime mano e, pranešimą, kuriame aš siūlau savo Pateikiu savo nuomonę apie tikslus, kurių mes turėtume siekti iki 2030 metų. Mes turime galvoti apie darbo vietų kūrimą, apie ekonomikos gaivinimą ir Tai yra tikslai, kuriuos komisija taip pat pripažįsta. Ekonomika ir klimato kaita yra tos pačios monetos dvi pusės. Mes turime koordinuoti savo veiksmus kad pasiektume energetikos ir klimato tikslų. Tai yra labai svarbus, svarbus tikslai Europos Sąjungai. Ačiū. Toliau ponas Karins, kuris yra rinkos, naujos rinkos struktūros pranešėjas. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie to, ką panas Turmes pasakė pačioje pradžioje. Klausau ir girdžiu, kad raginama imtis veiksmų siekiant klimato tikslų. Be jokių abejonių tai yra labai svarbus aspektas. Bet mano nuomonė ir ko gero ne aš vienintelis, taip galvoju, bent jau mūsų frakcijoje, energetikos sąjunga yra susijusi ne vien su klimato tikslais. Aš išklausiau visų nuomonių Pažiūrėjau taip pat komisijos tinklalapyje, ten kalbama apie mm, solidarumą ir pasitikėjimą mm, tarp rinkų, visiškai integruota energetikos rinka, energijos veiksmingumas, klimato veiksmai, mm, taip pat moksliniai tyrimai, inovacijos ir konkurencingumas. Manau, kad svarbu tinkamai sudėlioti akcentus. Ir mūsų nuomonė, jeigu mes neakcentuosime rinkos kaip pagrindinio investicijų tikrumo garanto, tai nepasieksime savo tikslų, nes rinka nesivadovauja ideologija. Rinka vadovaujasi tokiais principais kaip nutolimas nuo subsidijų, ar subsidijų iškastiniam kūrui, ar atsinaujinančiai energijai ir panašiai. Mes, kaip Teisėkuros institucija, turime suvokti, kad per pastarusius penkis metus įvyko revoliucija ir atsinaujinančios energijos technologijos, saulės vėjo energijos technologija dabar konkuruoja su kitais tradiciniais iškastinio kūro šaltiniais. Taigi nebereikia dabar kažkaip dirbtinai kištis į rinką ir ją iškraipyti savo intervenciją. Mes turime sukurti vienodas lygias galimybės, vienodas darbo sąlygas ir tada investicijos e, ateis. Ir investuos į atsinaujinančią energiją dėl to, kad pelnas e, ten bus didesnis ilgojo laikotarpiu. Ir kai kurios energetikos kompanijos, kurios prieš 15 metų naudojo tik e, iškastinės medžiagas, dabar jau keičia savo praktiką. Aš nebandau kažkaip akcentuoti vieno tik ramščio energetikos sąjungos, būtent klimato veiksmų. Aš sakau, taip, tai yra labai svarbis rytis, kurioje reikia dirbti, bet jeigu mes e, didžiausią e, dėmesį skirsime rinkai, tai e, visų tų tikslų pasiekti mums taip pat pavyks. Apie tikslus pačius galime, aišku, kalbėti, bet jeigu mes e, nestatysime e, rinkos į centrinę padėtį, tai tikslų nepasieksime. Pirmininkė, ačiū. Raginčiau pasižiūrėti kartais į ekraną. Jeigu ten matote žvaigždutės, tai reiškia viršėti savo kalbėjimo e, laiką. Toliau ponas Ekart. Pranešėjas dėl atsinaujinančių energetikos šaltinių. Ačiū pirmininkė dėl šio pranešimo iš Endi perspektyvos. Pirmiausia, ačiū pranešėjams, ponui Turmes ir poniai Rivasi, dėl valdymo pranešimo, nes kalbant apie atsinaujinančius šaltinius, svarbu, aišku, ne vien atsinaujinančių šaltinių e, naudojimo lygis, bet ir tai, kaip e, jį pasiekti. Aišku, rinka taip pat yra labai svarbi, bet jeigu mes akcentuosime rinką ir investuotojai automatiškai bus pritraukti, tai taip pat naivu taip manyti. Savęs yra tikrumas, kur eina Europa. Ir kol kas skirtumai tarp valstybių narių yra didžiuliai. Mes žinome, kad energetikos rinka yra tarp valstybinė ir svarbu, kad investuotojai iš tiesų turėtų tikrumą ir žinotų aiškiai, kurią kryptį pasirinko Europą, nes būtent to laukia investuotojai. Investicijų Europoje netrūksta, trūksta aiškumo. Neaišku, kur eina Europos energetikos sistema. Ir viena sėkmingiausių mūsų politikų buvo atsinaujinančios energetikos direktyva iki 2020-ųjų, nes ten buvo aiškumas valstybėms narėms, kokio lygmens siekti. Ir būtent tai paskatino procesą ir taip turi taip pat tęstis ir po 2020-ųjų. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į dabartinį lygį, matome, kad e, jeigu šis rytis e, taps e, konkurencinga, matome, kad e, iki 2020-ųjų augimo e, tempas e, yra 5 procentai, o po 2020-ųjų augimo tempas bus tik 1 procentas. Ir tai yra e, tikrai nesąmonė. Ir tikiuosi, kad tai pasikeis ir kolegos iš SND tikiuosi padės e, mums visiems pasiekti bendrų tikslų. Äh, ich will es nur auf einen, zwei Gesichtspunkte vielleicht konzentrieren. Möchte die Frage gern. Norėčiau uh, du dalykus paminėti. Pirmiausiai, kreipiuosi į sekretoriatą ir norėčiau, kad kai kas būtų patikslinta per artimiausias dienas. Būtent uh, Valdysena dabar apima tiek daug aspektų ir klausimų, kurie e, paklius į skirtingus e, reglamentus ir dokumentus. Ar galėtumėte patikslinti, kas kuriuose direktyvose aptariama ir ar tai yra e, leistina, ar gali, kitaip tariant, komisijos pasiūlymas būti taip pakeistas, kad valdysena, kas jos svarbiausias dalykas, yra tampa bendraja politinė programa, kuri tarsi aukščiau už kitas politinės programas. Ir jeigu taip yra, tai mes galime nutraukti e, darbą dėl kitų klausimų, nes e, tolesni projektai e, perims tuos darbus. Antras dalykas. Lankstumas valstybių narių vaidmuo energetikos darinyje, apie tai kalbėjo kai kurie kolegos. Ar mes galime naudoti teisės aktus kad būtų tai tarsi išbraukta iš bendros sistemos. Aš nesuprantu, kodėl valdysenai tiek dabar daug dėmesio skiriama. Manau, kad mes turėtume remtis komisijos pasiūlymų, galima aišku jį keisti, taisyti, šiek tiek koreguoti, bet esminių pokyčių negalime daryti. E, dėkuoju dabar ponė Van Bremt. Dėkuoju. Kolegos, daug kas buvo pasakyta labai įdomu matyti kartu ITRE ir ENVI komitetų narius. Kalbėsiu kaip galima trumpiau, turiu tik dvi minutės beje. Ir noriu keletą politinių e, pastebėjimų išsakyti. Pirmiausiai, e, reaguoju tai, ką sakė ponas Karinč, švarios energetikos priemonių rinkinėje yra daug tikslų, tačiau mūsų frakcijai e, turėtų aišku būti, kad pagrindinis bendras tikslas yra COP21 tarimų įgyvenimas. Šiandien labai karšta diena, galbūt daugam e, tai patinka, bet e, vakar mačiau pranešimus, kad karščio bangos taps labai dažnai reiškiniu pavojingu ne tik kitur, bet ir Europoje. Taigi Paryžiaus tarimas COP21 yra svarbiausias dalykas švarios energetikos pakete. Kitas pastebėjimas. Šis paketas ar rinkinys yra apima keletą dokumentų ir mes turime užtikrinti, kad laikysimės holisnio požiūrį, kad nebalsuosime taip, kad prieštarautume patys savo. E, vyriausybių elementas yra labai svarbus tiek tame skėtinėme sutarime, tiek koordinavimo veiksmuose ir panašiai. Ir mes turime to nepamiršti, negalvoti apie kažką vieną ar kitą sėtai, bet, tiksliau, valdysena, ne vyriausybės, klaus, valdysenos klausimas yra labai svarbus. E, darbas pradėtas labai gerai, svarbu, kai buvo išsakyta, galvoti apie ilgė, ilgesnį laikotarpį, ne, laikotarpį ne iki 30-ųjų, bet iki 50-ųjų metų, strateginis, holistinis požiūris, tie elementai svarbiausia. Ir paskutinis dalykas, kas man tikrai patinka, tai yra naujas požiūris, bet jisai, mano nuomonė, būtinas. E, reikia užtikrinti pusiausvę, mes apie tai kalbame Briuselėje. Reikia užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų priemonės, bet jos turi bendradarbiauti su miestais ir regionais, nes e, tos teritorijos būtent įgyvendina klimato politiką. Ačiū, ponas Lyzė. Dėkoju, ponia pirminkė. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti bendrame abiejų komitetų posėdėje. Daug metų dirbau abiejose komitetuose, bet pastaruoju metu dirbu tik įtrėje. Ir būtų kvaila mums dabar bandyti e, tarpusavę ginčytis. Mes turime galvoti, kaip dirbti kartu. Galvojant apie Envi Paryžiaus tikslų siekis, taip yra labai svarbu. Ir mes turime ai, rasti aišku būdą, kaip tą padaryti. Tačiau norėčiau išsakyti vieną perspėjimą. Mes neturėtume pernelyg plačiai užsimoti. Paryžiaus sustarime kalbama apie 1,5 e, laipsnius Celsius. Manau, kad ir 2 laipsniai būtų labai geras pasiekimas. Ir galbūt mes galėtume galvoti apie. E, didžiojo penketo tikslus 82-85 procentai. Ir kolegos kalbėjo taip pat apie neutralų požiūrį, manau, kad tai yra e, gerai. Aš palaikau atsinaujinančią energetiką, tačiau mums labai sudėtinga dabar pasakyti, kokia technologija egzistuos 50 metais Palikime šį klausimą atvirą. Aš nepasakau už brandolinę energetiką, tačiau kai kuriuose šalyse tai yra derinio dalis e, tikslai iki 30 metų e, turi būti labai aiškiai apibriežti ir mes turime e, nurodyti, kaip tai pasiekti. Mes turėtume ieškoti kitų būdų, ne privalomų tikslų, kažkokių vertinimų priemonių ir tie Europai siekiant tam tikslų, savo tikslų nereikia e, ko nors bausti. Klodai, 45 procentai, tikrai tu turbūt nerimtai kalbėjai. Europos parlamentas 14 metais patvirtino e, bendrą Envi ir ITRE poziciją, ten minimi 30 procentų. Aš tikrai manau, kad 45 procentai negali būti net minimi. Būkime realistai ir galvokime, kaip tą galima būtų užtikrinti. Pone Vėra Dilkastyje. Pilar, prašom. Noriu, pas, ne, noriu kalbėti trumpai, taigi nebekartosiu tų argumentų, kuriuos išsakė mano frakcijos kolegos Noriu pakalbėti apie priemonės, kad viskas, ko norime vyktų, turime turėti priemonės. Yra e, skirtingos valstybės narės, yra labai daug skirtumų Europos Sąjungoje. Šiuo požiūriu tarpusavio jungtis dar kartą, kartoju, yra vienas iš esminių elementų. Tai labai svarbu daugeliu požiūriu tam, kad užtikrintume saugumą atsargų, e, užtikrintume energetikos bendrąją rinką, kad pasiektume tikslų, e, dėl kurių apsispręsime, dėl klimato. Tikslų tai yra būtina ir mes turime rasti būdų, kaip tą pasiekti. Mes turime iš tikrųjų sustiprinti tarpusavio jungtis, kadangi valstybėms narėms, kurios kenčia dėl to, kad nėra tų jungčių, negalės įvykdyti 20 metų tikslų, jau nekalbu apie e, 30 metų numatomas 50 procentų tikslas. Labai svarbu nepamiršti tokių šalių kaip Baltijos šalis, Airija, Lenkija ir panašiai. Dėkoju. Dėkoju, ponas Zenonato. Dėkoju, gerbama pirmininkė. Jau daug kas pasakyta. Aš norėčiau išsakyti savo paramą E, kolegų Turmes ir Rivazy parengtam pranešimui. Aš pritariu daugam iš to, kas buvo pasakyta. Mes turime klimato tikslus priderinti prie 30 metų tikslų ir dirbti e, laikydamiesi nuseklumo principo tarp įvairių tikslų, įskaitant Paryžiaus COP21 tikslų žaliai pateikė pasiūlymų dėl atsinaujinančių šaltinių, kaip kai kurie kolegos sako, tai gali kelti problemų ir mes negalime apsimesti, kad to nėra. Tai gali būti gera išėties pozicija daryboms, bet ne tikslas. Mes e, dabar pradėsime įdomų darybų procesą. ir vykstant dėryboms labai būtų gerai, jeigu parlamentas apibrieštų privalomus tikslus. E, taip pat e, reikėtų pagalvoti, kaip valdysenos direktyva atsispindėtų um, po, po įstatyminiuose aktuose, apie tai kalbėjo Blanko Lopes ir aš tikiuosi, kad pasieksime plačios, plačios sutarimo dėl daugelio klausimų. Kolegos Griffin ir Corinio e, kalbėjo apie tai, kad reikia ES iniciatyvų, kurios būtų skirtos darbuotojams ir vietos valdžios institucijoms. Tokiu būdu būtų galima užsitikrinti, kad energetinis perėjimas užtikrintų kaip galima daugiau darbo vietų. Reikia geriau apmokyti darbuotojus e, energetinio efektyvumo srityje. Taip pat reikia apsaugoti bendruomenės, kurios kenčia nuo to, kad e, ekonomika traukiasi dėl CO2 ribojimų. Reikia taip pat užtikrinti nacionalinių planų skaidrumą ir palyginamumą. Taip pat tą pat reikia taikyti komisijos ataskaitoms ir vertinimui. Mes turime užtikrinti, kad pastangos, e, numatomos priemonės būtų aiškios visiems suinteresuotiems subjektams. Mes taip pat turėtume būti griežtesni. Ponas Količiak. Tak, kdybych... Mesíje. Tak, děkuji za slovo. Tady je kartička někoho. Ačiū už suteiktą žodį. Sėdžiu kažkieno kito vietoje. Šiandien kalbame apie tokius klausimus, Bet nekalbame apie techninės detalės. Gerai, kad priimti politiniai sprendimai, turime tikslus nustatytus Paryžiuje, bet politiniai sprendimai be techninio pagrindo tikrai nėra labai geras sumanimas. Visas šis e, paketas kartu su tuo klausimu, apie kurį mes dabar kalbame, tai yra politinis klausimas ir visiškai negalvojame apie tai, ko realiai siekiama ar ko bus pasiekta. Uh, Dabar yra įvairių dotacijų atsinaujinančiai energijai, bet e, tai nesuteikia jokių papildomų impulsų rinkai. Ir todėl iš tikrųjų rezultatai nėra labai geri ir Vokietija būtų tikrai geras pavyzdys, kaip rinka negauna jokių paskatų ieškoti naujų sprendimų. Taigi aš atsargiai žiūrėčiau į šį paketą metano emisijos, kaip sakė vienas kolega, e, daro daug didesnę žalą nei anglės dvideginio emisijos, bet mes visiškai to klausimu neužsimame, todėl kad visiškai šis klausimas nepatenka į mūsų matymo sritį. Uh, saulės energija ir vėjo energija, mm, jeigu taps alternatyva brandoliniai energijai, o taip turės atsitikti, kaip, mes, kaip mums dabar yra sakoma, jeigu taip turi atsitikti, tai turime turėti reikiamus išteklius. Vėjas e, pietų Europoje maždaug 30 procentų ar vieną trečdalį mm, dienos mm, metų pučia šiaurėje, kažkur 70 procentų, o kaipgi ta likusi paros dalis? Iš tiesų, jei politiniai sprendimai neparemti techninėmis detalėmis, tai tik vaikų žaidimai. Jeigu mes norime nuolatinio elektros tiekimo, tai reikia ieškoti veiksmingesnių sprendimų. Mm, Vokietija jau Vokietija rodo pavyzdį. Yra pradedame saugoti tam tikri rezervai, kurie um, užtikrina nuolatinį energijos e, tiekimą. Taigi reikia atitinkamų techninių sprendimų ir komisija turi um, savo pasiūlymus taip pat priderinti. Ajuso. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasisakyti. Daug kalbame apie tikslus, bet elektros negali saugoti kaip vandens, kaupti kaip vandens. Tai 15 mm, procentų užjungimą, 2001 metų skaičius nieko daug nepasiekėme, tai ar tie tikslai privalomi ar ne, jeigu nesugebame jų pasiekti, tai realiai nenukeliausime prie tikros energijos rinkos ir nepasieksime tikrų tikslų, nes negalėsime perkelti energijos iš vienos vietos į kitą. Ačiū, dabar komisijai suteiksiu žodį į Richard iš energetikos direktorato. Dviem minutėm prašom. Ačiū džiugu, kad galime būti šiandien čia aptarti šį pasiūlymą. Tai yra labai svarbus energijos e, perėjimo ir šalios energijos paketo Europai dalis, kas buvo pasiūlyta praeitais metais. Daug kas kalbėjote apie tai, kad reikia pasiekti Paryžiaus tikslų, kas yra labai svarbu. Tai yra labai svarbus elementas. Uh, Mm, todėl tikrai džiugu, kad turime iš tai bendro dviejų komitetų posėdį ir mes su klimato kolegomis irgi labai daug dirbame. Labai svarbu perėti prie e, švaresnės, mm, e, geresnės energijos, daugiau augimo darbo vietų Europoje, siekti technologijų, inovacijų, judėti į priekį. Todėl valdysenos paketas yra tikrai labai svarbus. Mm, kad būtų visų tų dalykų pasiekta kartu ir būtų judama į priekį. Uh, ir todėl mes labai džiaugiamės išsakytomis pastobomis ir bendra pranešėjų pranešimu. Dabar iš komisijos požio taško visų pirma, kas svarbiausia, tai yra, kad užmojų lygis komisijos pasiūlyme e, išliktų. Mes turime e, toks aukštas, mes turime judėti į priekį, stumti viską. Ir todėl privalomas tas šablonas nacionaliniams planams, e, bendras procesas, strateginis ilgalaikis požiūris ir numatytos priemonės, jeigu būtų atotrukis tarp užmojų ir pasiekimo tikslų. Tai yra labai svarbu ir mes toliau dirbsime kartu su jumis, kalbėsime apie nuostas, kurios leis sustiprinti mūsų darbą, kad tikrai 2030 metų energetikos sąjungos tikslų ES pasiektų ir vykti savo tarptautinius įsipareigojimus. Taigi valdysenos reglamentas turėtų padėti mums pasiekti šių mm, e, bendrų tikslų kolektyviai. Ir kaip abu beta pranešėjai nekartą minėjo, Tai yra labai svarbu bendro e, paketo kontekste. Mes turime aštuonis įsiekūrinius aktus, kurie siūlomi. E, tikslai yra e, apibriežti sektorinėse teisės aktuose ir todėl mes turime pasirūpinti ir pasirūpinti, kad tikrai būtų tarpusavė tas sujungimas tarp tų atskirų elementų ir kad viskas būtų sprendžiamas holistiškai ir apie tai jūs ir kalbėjote. Mes norėtumėm, kad būtų ankstyvas susitarimas ir su kitais pranešėjais iš kažkurios energetikos paketo 2030 metų tikslų, kad būtų. Noriu dar kartą pabrėžti, kad tikrai e, nacionalinės linijos trajektorijos yra labai svarbios, norint įvertinti tinkamai valstybių narių pažangą laiko aspektu. Ir čia tikrai komisijos vertinimai bus labai svarbus. Ir aš minėjau dar vieną tą aspektą, kas yra labai svarbu, tai yra holistinis požiūris. Dar kartą akcentuosiu, koks jis yra svarbus. Tai, aišku, suprantate, kad nacionaliniai planai turi apimti visus energetikos sąjungos penkis matmenis. Tai yra, kad projektai, kurie yra labai kurie svarbus energetikos sąjungai, atsinaujančio energetikos šaltinių kontekste, turi būti taip pat um, plačiai aptariami. Kartu su jumis aptarsime visas detalės detalės, kai būtų galima užtikrinti investuotojų tikrumą ir mm, pritraukimą. Mes norime pritraukti privačias investicijas sektoriuose ir būtent tai yra tokias rytis, kur matome jau labai rimtų pasikeitimų vykstančių per pastarosius e, kelius metus. E, ir mes esame tikri, kad valdysenos reglamentas užtikrins skaidrumą ir prognozuojamumą investuotojams ir pagerins es konkurencingumą sustiprins ir ateityje. Toliau kitas aspektas, ką aš noriu paminėti, tai yra galimybė pagal 13 straipsnį atnaujinti planų užmojus padidinti juos, tik į viršų turi būti kilimas. Tas yra labai svarbu. Dar vienas elementas tai yra parama um, skatinant stiprų regionį bendradarbiavimą. Aišku, ta, reikia turėti omenyje, kad kiekvienas atvejs individualus, negali vienas kurpalis visiems tikti, viskas priklauso nuo regiono specifikos, bet aišku, labai svarbus įtraukus procesas, įtraukiant ir parlamentą, ir suinteresuotas šalis. Ir daug kas iš jūsų jau apie tai kalbėjote. Mes norime dar kartą tai tai pabrėžti e, dar išsamiau. Labai svarbu, tai iš tikrųjų ir visu, visos antrosios šalis turi dalyvauti priimant sprendimus tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą demokratinę priežiūrą. Tai būtų tokie esminiai komisijos pasiūlymo elementai. Ir, uh, Mes sprendžiame, aišku, visus elementus, bei piliečių vaidmo, inter... konsultacijos su suinteresuotomis šalimis, augimas, darbo vietos, visa tai, kas yra esminiai dalykai šiame pakete. Mes norime užtikrinti, kad valstybės narės pateiktų plačių užmojų planus ir pripaži... pripažįstame, aišku, aišku, europinių ir nacionalinių suinteresuotų šalių vaidmens svarbą. Mes tikrai mielai ir toliau diskutuosime visus šios klausimus tęsiant darbą, bet, aišku, mes norime išlaikyti bendrą spaudimą ir, ir užtikrinti, kad kad būtų galima ir pasiekti kaip galima greičiau geresnių tikslų. Safe. Klima generalinio direktorato vardu, pas Bekman, taip pat porai minučių prašom. Taip, aš pasistengsiu, kaip galima trumpiau ir nuo mūsų pusės labai svarbu pabrėžti, integra, ta, ta, ta, energetikos ir klimato dalių integravimą mes matėme ir anksčiau, ir, ir dabar, ir visuomeniai matome, kad, kaip tai yra svarbu, ir aišku, sitėti tai reikia su Paryžiaus um, tikslų gyvendinimu. Ir mm, noriu taip pat išsakyti tą momentą, kad uh, yra daug gerų minčių valdysenos pakete ir iš tikrųjų pasiūlymas yra plačių užmojų. Pirmą kartą. Uh, yra pateiktas toks bendras energetikos klimato pasiūlymas, todėl labai svarbu yra išlaikyti pagrindinius elementus, tokios kokie yra ir aptarti juos. Ir, ir dabar keletas komentarų, kas buvo pasakyta dėl planų, dėl ilgalaikių planų ilgalaikių strategijų, kurios turėtų būti pateiktos po planų. Galbūt tai atrodo nelogiška, tačiau mes esame matę, kad iš tikrųjų reikia parengti planus pankamai iš anksto, pradedant Paryžiaus e, gyvenimą ir, aišku, strategijom reikia gal šiek, daugiau, šiek tai daugiau laiko, jas, e, jos turi nusekliai dėrėti viena su kita ir, aišku, reikia užtikrinti, kad ilgalaikiu laikotarpiu tai planai ir ilgalaikės strategijos nuoseklus būtų, vienas kitą paremtų. Ir Aišku, planai turi būti atnaujinami kas penkerius metus ir um, tai turi atitiktis ilgalaikės strategijas. Ir tame kontekste, mm, žiūrint į pranešimo projektą, noriu pasakyti, kad taip, iš tikrųjų, klimatas turi būti. Um, klimato klausimai turi būti sprendžiami kaip galima greičiau. 2050 metų nulinio emisijų lygis turbūt gal pernelik ankstyvas toks tikslas, nes iš tikrųjų reikia visą, visų pirma pradėti darbą valstybės analise, komisija, reikia vertinti vertinimus atlikti, pasiremti suinteresuotų šalių konsultacijomis, poveikio e, vertinimo studijumas ir taip toliau. Ir šiame kontekste noriu paminėti, kad vienas dalykas, nes kablelis 5 e, laipsnio tikslas, susijimas su juo, tai yra labai svarbus dalykas, bet taip pat labai svarbu būtų žiūrėti, kada IPCC 2016 metais parengs savo ataskaitą, kokie bus, kokios bus išvados ir būtent tuo pagrindu toliau daryti e, planus. Dabar dėl strategijos, dėl metano. Taip, metano išlakos yra labai svarbios, galvojant apie šiltnamą efektą kūrenčių dujų išlakas bendrai. Ir čia reikia galvoti apie pastangų pasidalymą. Daug darbo yra atliekama siekiant mažinti šias išlakas, bet gal, galvojant apie metano strategiją, galbūt dar būtų per ankstyvas šis momentas. Dabar dėl, komentaras dėl ETS. Buvo komentaras, kad gal nepakankamai matoma yra tas. Uh, Na, žinote, kad tai yra labai rimta ekonominė priemonė, rimta sistema ir siūloma neperdarinėti to, kas jau yra padaryta. Iš tikrųjų, aišku, labai yra svarbus ir svarbios jungtis tarp ETS ir valdysenos paketo ir ypač galvant apie aukcionus. Tai gal, <laughs> na, trys minutės, tai gal jau sustosiu. Uh, minutes, so that, uh, be, <laughs> thing, um, next... Panas uh, Turms kitą kartą tik ponė Rivasi kalbės. Aš ketinau atsakyti išsameu, bet uh, man atrodo, kad kolegos visi jau tikrai išalko. Taigi kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, šiandien ko gero išgirdau didžiausią komplimentą, kokį esu kada nors girdėjęs iš EPP. Buvo pasakyta, kad e, turime kartu dirbti e, bendras planas, kaip įgyvendinti Paryžiaus susitarimą. Ir tai bus įmanoma tik, jeigu mums pavyks mobilizuoti mm, visus piliečius. Ir ačiū Jums už komplimentą. Beje, panas Karinš kalbėjo apie tai, kad per daug akcentuojama klimato kaita, bet ar žinote, kas išsakė didžiausią mums komplimentą per pastarosius 15 metų Putinas. Prieš tris savaitės Rusija paskelbė naują ekonominio saugumo dokumentą. Ir jame yra skirta visa atskira dalis didžiausiai grėsmiai Rusijos ekonomikai. Būtent tai yra Europos energetinis efektyvumas ir žaliosios technologijos. Putinas pagaliau pripažino, kad tai, ką mes darome dabar, keičia geopolitiką. Ir energetinis saugumas Europoje įtvirtinamas e, vis labiau, vis greičiau judama atsinaujinančių šaltinių linkme. Ir tai užtikrina ne vien energetinį, bet ir geopolitinį saugumą Europoje. Ir įdomu dabar tai, kad tarptautinių lygmenių technologiniai lyderiai Europą, Kinija ir Indija laimi. E, tas e, varžybas, tarkime, su tais, kurie sėdi ant naftos, o ta nafta daugiau mm, nebeverta 100 dolerių už barelį. Vos 45 ar 50 dolerių. Tai reiškia, kad mes taip gerai dirbame per pastarosius dešimt metų, kad mes keičiame geopolitinę situaciją savo naudai. Dėl rinkos. Gaila, kad panas Karinš išėjo. Jeigu mūsų kolegos iš Ispanijos Jeigu mm, e, norite ryšio tarp e, kabelio tarp Prancūzijos ir Ispanijos rinka to nepadarys. Jeigu panas Karinš nori e, rinką stiprinti, tai turi pasakyti Prancūzijai ir Ispanijai, kad energetinio ryšio tarp šių šalių nebus. Nafta ir dujos galiausiai bus labai pigios. O kaip e, bus finansuojama renovacija Europoje? Vien rinka tuo pasirūpins? Tikrai ne, mes turime rimtai žiūrėti. Mums reikės viešųjų lėšų, mums reikės taip pat milijardų privačių lėšų. Ir mums reikės labai išmanios, sudėtingos e, institucinės sistemos tam, kad būtų užtikrinta pastatų renovacija. Ir gerai, kad pensijų fondų trilijonai dabar yra e, sukaupti ir yra lėšų, kurias galima būtų investuoti į atsinaujinančios energijos e, sektorių už nedidelės palūkanas. Ir paskutinė pastaba, ačiū e, energijos generaliniam direktoratui, manau, kad judin, einame į priekį. Ir Apgailestauju dėl klimato generalinio direktorato veiksmų. Ką jūs esate padarę per pastarosius dešimt metų? Galbūt jūs galėtumėte ramiai pagalvoti, uh, E, pagalvoti apie savo darbą. Galvojama buvo tik apie ETS ir klimato generalinis direktoratas sako, e, atsipalaiduokime, nereikia kažkokių didesnių tikslų iki 2050-ųjų, bet e, jūs turite padaryti savo namų darbus. Ponas Kanietė dabar yra laikosi progresyvesnės pozicijos negu jūs. Uh, Ir jums turėtų būti gėda dėl to, ką pasakėte šį ryt. Jūs kalbate taip negatyviai apie pažangą. E, kalbate neigiamai apie 2030 ir 50 metų tikslų suderinamą, apie ambicingesnių tikslų um, numatymą. Bet e, aš atsiprašau, Antarktidoje lyjo pagalvokite, ką tai reiškia. Niekada taip nėra buvę, niekada nėra lyja Antarktidoje ir pagalvokite, ką tai reiškia. Mm, tai reiškia, kad ir toliau ten lis, kad ledas tirps. Ir aš tikrai nenoriu, kad man kiti tarnautojai iš klimato generalinio direktorato sakytų, kad mes e, turime atsipalaiduoti labiau. Ponas Kanietė man pritartų. E, Klodai, prašau lai, elgtis drausmingiau Mes turime taisyklę savo elgesio, e, taip pat norime laikytis e, savo mūsų posėdžių skirto laiko. Jūs turėjot laiko pasisakymui, taigi atsiprašau, kad e, pertraukiau. Kalbėtas sako, kad jau baigė savo pasisakymą. Ačiū. Tikrai jums pavyko. Viskas jums pavyko, sveikinu. Parašau bendrą pirmininkę. Ačiū. Tuo galime ir baigti mūsų pasisakymus, nebent klimato generalinis direktoratas norėtų sureaguoti į šį išpolį paskutinį tokį netikėtą. Bet kadangi tai nebuvo tiesiogiai nukreipta prieš poną Bergmaną, ar norite pasisakyti? Jeigu ponas Turmės taip viską suprato, tai labai gaila. Uh, klimato generalinis direktoratas tikrai labai rimtai žiūri visus šios klausimus, rimčiau nei bet kas. Ir žinome, kad turime ETS ir LULCF paketus, turime 2020 tikslus, labai intensyviai dirbame ir rengiame vidurio laikotarpio strategijas, rengiamės dar ambicingesnės, nei jis buvo iki šiol ir manau, kad mes turime toliau vertinti visus e, elementus kaip iki šiol. Ir tai nereiškia, kad mes turėtume kažkaip stabdyti savo darbus, priešingai turime juos spartinti. Ir ar jis kanėti, kaip buvo minėta, iš tiesų pasakė jis, kad ir Trumpo veiksmai mus paskatino judėti į priekį dar greičiau. Tai tokie yra mūsų tikslai ir taip atrodo mūsų darbas. Ačiū. Na, kadangi aš formaliai atstovauju į tri komitetui, tai noriu pasakyti mūsų gerbėmiems draugams iš Europos komisijos, ne visi įtre komitete galvoja vienodai ir ne visi galvoja taip kaip ponas Turmės. Tai mes e, tikrai turime keistis nuomonėmis ir galbūt e, šiek tiek nusaikesnių tonų kalbėti diskusijose, rezultatai dėl to būtų tik geresni. Ir norėčiau dar paklausti kolegų iš ITRE. Tikiuosi, kad jūs nepraradote visos energijos, neišleidote visos energijos, nes trečią valandą mes pratęsime savo posėdį, susitiksime su visais e, kitais atsakingais komisijos nariais, atsakingais už mokslinius tyrimus, vidaus rinką ir taip toliau. Taigi, trys labai svarbus susitikimai su komisijos nariais. Pradėsime trečią valandą, norėčiau visus pakviesti. Ačiū visiems. Ačiū aplinkos komiteto pirmininkiai. Noriu tik pasakyti, kad pakeitimų teikimo data yra birželio 27 diena, vidurdienį, 12 val. O kitas posėdis šiam klausimui skirtas bus rugsėjo 11 Strasbūrė nuo 7 val. vakaro. Taigi ačiū visiems, ačiū planas Buzekai, pasimatysime vėliau.